kandidatūros priėmamos iki rugsėjo 30 dienos. Pagal 219 darbo tvarkos straipsnį kandidatai arba kandidatės turi atitikti tam tikrus kriterijus. Noriu priminti tiesiogiai jūs liečiančias nuostatas. Kiekvienas kandidatas, kiekviena kandidatūra turi būti remama mažiausiai 40 narių iš mažiausiai dviejų valstybių narių negalima remti tuo pačiu metu keleto kandidatūrų. Jeigu koks nors narys parems keletą kandidatūrų savo parašu, tai jo parašas negalios nie vienai iš kandidatūrų. O tai reiškia, kad tam tikru atveju ir kandidatūra bus nepatvirtinta. Kai aš gausiu kandidatūrą, jau nebebus galima pridėti parašo paremenčio tą kandidatūrą arba parašo atsiimti. Taigi, jeigu apsisprendėte, tai apsisprendėte. Pagal darbo tvarkos 219 straipsnio trečiąją pastraipą aš tas kandidatūras, kurios atitinka kriterijus, perduosiu peticijų komitetui. Greičiausiai gruodžio mėnesį bus organizuojami kandidatų ir kandidačių klausimai klausimai yra atviri visiems parlamento nariams. Rinkimai vyks 2015 m. sausio plenarinio posėdžio metu. Generalinio direktorato ir pirmininko sekretariatas jums padės susigaudyti, jeigu turėsite kokių klausimų. Atitinkami komitetai pakeitė penkis pakeitimus konkretiems dokumentams Ir šie pati, pakeitimai bei pataisimai bus laikomi priimtais, jeigu per 24 valandas kuri nors frakcija arba 40 narių nepaprašys balsuoti dėl to atskirai. Tik visus tekstus rasite mūsų puslapyje, plenarinio posėdžio puslapyje.